14 dienos raštą gavome taip pat ir nuo Italijos vyriausybės e, dėl pono Mauricio Enzo Lupi išrinkimo Europos parlamento nariu, tačiau jis šiuo metu vis dar yra transporto ir infrastruktūros ministras e, Italijos, todėl pagal 1976 metų rugsėjo 20 dienos um, aktą, e, jei remiantis faktais, kuriuos galima patikrinti pasinaudojant e, šaltiniais, nustatoma, kad parlamento narys eina pareigas nesuderinamas su juo kaip Europos parlamento e, nario mandatu, e, tuomet vadovaujamasi trečiuoju, trečiai dalis. Taikoma atitinkama tvarka. Toliau